Pradedame posėdį. Vakar dienos posėdžio protokolas yra e, paskelbtas. Jei turite kokį nors pastabų, turite pateikti. Jei ne, protokolas bus laikytas patvirtintas.